Il Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno alla signora commissaria, buongiorno ai rappresentanti. Labadiena visiems, labadiena ponė komisarė, e, ponė tarybos atstovė, labadiena visiems parlamentarams taip pat labadiena. Pradedame posėdį.